parlamente trūksta šiek tiek disciplinos prieš balsavimus. Norėčiau paspartinti procesą, kad e, sugebėtumėme išklausyti ir diskusijų apibendrinimų. Ir dabar norėčiau pakviesti poną Tenoką pasisakyti vienai minutiai. Prašau. Pone pirmininkė, Zambija viena nedaugelio Afrikos valstybių, kur du kartus buvo taikiai perduota valdžia. Viena iš žemynų demokratinių sėkmių 91 metais e, po rinkimų buvo pasiekta, daug, pasiekta puikių rezultatų. Prezidentas Lungu dabar per pastaruosius rinkimus e, nedidelę persvarą laimėjo prieš Hakaindę Hichilemą ir panašu, kad tai sėkmė iškilo rizika ir pavojus. Konstitucinis teismas skubiai atmetė Hikilemos rinkimų peticiją ir po to labai keistai jisai buvo areštuotas ir apkaltintas valstybės išdavimu. Katalikų bišopų e, asociacija irgi paskelbė, kad šalis tapo diktatūra. Nepaisant Zambijos sėkmingų rezultatų, ne pirmąjį kartą prezidentas bando įsitvirtinti valdžioje, ką darė ir Čiliuba ankstesnis prezidentas, kuris irgi bandė nekonstituciškai užsitikrinti savo trečiąją kadenciją 2001 metais. Mes dabar turime paremti ES pastangas ir bandyti išsklaidyti įtampą ir pasirūpinti, kad Zambija ir demokratinė jos konstitucija būtų gerbiama ir būtų jos laikomasi. Tam turi padėti ES. Ačiū, ponas Korau, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Hakaintė Hikilema, opozicijos lyderis, buvo areštuotas ir apkaltintas valstybės išdavimu. Jis buvo areštuotas e, savo automobilyje. Panašu, kad politinė pozicija Zambijoje susiduria su didžiuliais apribojimais ir e, įkalinimo sąlygos yra tikrai netinkamos žmonės susiduria su netinkamu elgesiu, yra kankinami. Ir labai apmaudu, kad opozicija, kuri gali sąlygoti geresnės perspektyvas šiai šaliai, kad ji, ją bandoma užgneušti. Ir taip pat yra ir kitų kaltinimų pateikta, šmeištas ir panašiai. Taigi, nepaisant bendradarbiavimo susitarimo, manau, mes šalia to dar turime panaudoti ekonomin, visus ekonominius vartus, bendraudami su valdžia ir užtikrinti, kad būtų gerbiama opozicija ir žmogaus teisės e, Zambijoje. Dėkoju, ponė Post. Ačiū, ponė pirmininkė. Zambija daugelį metų buvo viena daugiausiai žadančių valstybių Afrikos žemynė. Šalyje du kartus taikiai buvo perduota valdžia. Tačiau pastaraisiais mėnesiais matome, kad yra žengiama atgal Zambija ir kataliko, katalikų e, vyskupų konferencija pažymėjo, kad e, ir iškritikavo vyriausybę ir paskelbė, kad tai yra diktatūra. Opozicijos lyderis Hakantė Hišilema buvo areštuotas, jam buvo pateikti įvairūs kaltinimai, vyriausybė kaltina jį išdavystę, bet nepateikė jokių įrodymų prieš jį. Ponas, pono Kikilimos areštas yra tik tai aisbergo viršūnė. Pilietinė visuomenė susiduria su išpoliais. Teismai, policija yra pasiduoda politiniam spaudimui. Taigi turime pradėti laikyti Zambiją valstybę, kuri žengia diktatūros link. Prezidentas Lungu turi suprasti, kad mes jį stebime. Dėkoju. Uh, Ačiū. Toliau bendrautorius Sandra Rodrygės. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Jeigu pasižiūrėsime į dabartinę padėtį šioje šalyje, mes turėtume raginti vyriausybę ir opoziciją pradėti konstruktyvų dialogą, kad būtų galima išspręsti dabartinės politinės problemas ir sutelkti dėmesį į rimtasias socialinės ir ekonominės e, problemas, nuo kurio kenčia E, Zambijos žmonės 2015 metais kaime 76,6 procento žmonių e, gyveno skurdžiai ir e, taip pat didėja skurdžiai gyvenančių e, žmonių e, miestuose tarp 2015 e, metų. E, Padidėjo skurdžiai gyvenančių žmonių labai daug. Taip pat e, matome, kad daug vaikų e, miršta, daug žmonių neturi e, geriamo vandens e, živ ir AIDS e, epidemiją išgyveno ši šalis. Reikia užtikrinti, kad vyriausybė užtikrintų visiems piliečiams teisės, taip pat reikia, kai įčiulėmai, užtikrinti e, teisės visas reikia laikytis Afrikos hartijos ir taip pat kitų tautinės teisės priemonių ir reikėtų baigti represyvę, nutraukti represyvę praktiką. Pirmininkas, aš prašau, kad būtų laikomas jums skirto laiko, nes mes vėluojame. Prašom, ponas Venta. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kitoms frakcijoms už puikų bendradarbiavimą, rengiant bendrą rezoliucijos projektą rinkimų kampanijos ir rinkimų metu 2016 metais. Augo politinė įtampa tarp valdančiosios ir opozicinės partijos šalyje, kuri per pastaros 20 metų e, išgyveno daug taikių politinių permainų, e, Akandė ir Čilema nepripažinęs, opozicijos lyderis nepripažinęs rinkimų rezultatų buvo suimtas, pasodintas į kalėjimą ir buvo apkaltas valstybės išdavystė. Didžiausia bausmė už šį nusikaltimą Zambijoje yra mirties bausmė. Kaip žinome, per pastarus 20 metų ne viena mirties bausmė toje šalyje nebuvo įvykdyta, tačiau tokia aukščiausia bausmė Zambijoje vis dar yra įmanoma už valstybės išdavystę. Taip pat ir asmeniai politiniai motyvai, atsižvelgiant į kaltinimus pateiktus Čilemai ir tai, kad jau šią savaitę prasidės teismo procesas, manau, dėl to reikia paskatinti toje šalyje pradėti tikrą politinį dialogą, įtraukti nevyriausybinės regionės organizacijas, vyriausybė privalo užtikrinti, kad Čilemai būtų įvykdytas sąžininkas teismo procesas. Pirmininkas. Atsiprašau, jūs laiko skirto neviršijote. Papildomą minutę galėsite skirti Europos liaudės partijos frakcijai, tačiau po ketvirtos valandos šiandien. Pons Marinio Pinta dabar kalbės. Mes kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus O Zambijoje šios e, diskusijos privalo apriepti dvi priemonių grupės. Pirmiausia, reikia sustiprinti tarptautinio baudžiamojo teismo įgaliojimus, juos e, išplečiant ir pritaikant taip pat toms šalims, kurios nėra pasirašiusios Romos statuto. Negalima leisti nebaudžiamumo, įsigalioti nebaudžiamumui už žmogaus teisų pažeidinėjimus. <clears throat> Kitos priemonės, kurių reikės, imti, reikės imtis, turėtų būti ekonominio, politinio pobūdžio. E, šalyje būtina kovoti su skurdu, nes ten kur vyraus skurdas, visuomet bus pažeidžiamas žmogaus teisės, nes pats skurdas reiškia e, tarptautinės humanitarės teisės pažeidimą, jo egzistavimas. Ačiū, dabar išklausysime politinių frakcijų atstovus. Ponas Prėda vieną minutę kalbės Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Prašau įjungti mikrofoną. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos liaudės partijos frakcija inicijavo šią diskusiją dėl padėties Zambijoje. Politinė padėtis po prezidento rinkimų, kurie vyko vasarą, yra įtempta. Kai e, Čilema opozicijos lyderio įkalinimas e, dar labiau sustiprino politinę krizę, jis buvo suimtas e, labai sudėtingomis sąlygomis ir Čilimai grėsia mirties bausmė už tai, kad jis pažeidė kelių eismo taisyklės. Tariamai jis e, trukdė pravažiuoti prezidento automobilio kortežui. Tačiau į Čilėmą yra nemėgstamas e, šalies vadovo, nes e, jis suabejojo prezidento rinkimų rezultatais. Turime skatinti politinį dialogą tarp valdžios ir opozicijos. Ačiū dabar. Socialistų demokratų frakcijos vadu, ponė Kijangė, kalbės vienuotę. Ačiū, ponė pirmininkė. Dalyvavau ES rinkimų stebėjimo misijoje per rinkimus Zambijoje. Buvau susitikusi su ponė Magarin vyriausiai galiotinė užsienio politikai ir komisijos įsipirminkė dėkoja už man parodytą pasitikėjimą galimybę dalyvauti, stebėti tos rinkimus e, dėl to, kad opozicija turėjo galimybės e, tinkamai pasinaudoti žiniasklaidą. E, moterims buvo sudaromos kliūtis dalyvauti balsavime. Dabartinis prezidentas dėl to nedidelį balsų persvarą laimėjo prieš opozicijos kandidatą. Europos parlamentas šią rezoliuciją pripažįsta, kad Zambijos valdžia ir žmonės dėjo atitinkamas pastangas stiprinti demokratiją. Tačiau tas faktas, kad e, opozicijos vadovas į Čilėmą yra suimtas, nėra pats tinkamiausias e, kitoms e, kontinento šalims. Ne, ne frakcijos vardu, ponas Šafhauseris. Taip, mes turime galvoti apie tai, kokia yra žmogaus teisų padėtis Zambijoje, bet kyla ir kiti klausimai. Valstybės išdavimas ir panašus dalykai. Mes matome, kad ir pas mus kartais naudojamos naudojasi tokiamis savokomis e, prisidengant saugumu e, jav ir netgi Prancūzijoje yra panaudota ši, pavartota ši savoka tam, kad būtų galima destabilizuoti e, tam tikrus politikus jų veiklą, bet mes turime galvoti apie savo vertybės, kurios tarsi yra kvestionuomas, nes dabar taikomi dvigubi standartai ir labai lengva aišku pagal juos kitus kaltinį, bet ką mes darome patys, pasižiūrėkime į Kiniją, Indiją ir kitas šalis, kaip jos elgesi, mes neturime visur kištis į visų šalių gyvenimą. E, Zambija, Zambija yra viena iš Afrikos šalių ir ten yra labai daug prieštaravimų. Ši šalis turi e, valdyti demokrati... E, stiprinti demokratizavimo procesus, taip pat suvaldyti egzodą iš kaimo į miestus, taigi susidurės daugybė problemų. Ir Matome, kad Zambija dabar kūrė savo rinkos ekonomiką ir e, var, vakarai tarsi stebi, kas vyksta. E, Viskupų konferencija e, išsakė savo nuomonę ir manau, kad mes taip pat turime atitinkamai elgtis ir savo požiūriu atspindėti ir subsidiarumo principą. Uh, E, dėkoju, kolegos. E, dabar prasidės spontaniški pasakymai. Prašau laikytis e, laiko skirto. Ponas Farija, pirmasis. Ačiū, pirmininkė. Prieš penkias savaitės o ponas Ičilema, opozicijos lyderis, gana brutaliai buvo sulaikytas ir apkaltinęs valstybės išdavimu. Tai yra labai rimtas kaltinimas Žinome, kad ribojama Zambijoje išaiškos žodžio laisvė ir kad panašius veiksmai e, pastebėti jau nuo prezidento rinkimų kampanijos gana brutaliai e, gniaužiama opozicija ir e, dabar šis e, opozicijos lyderis gali būti nubaustas mirties bausme ir tai e, kenkia teisinės valstybės principams. Europos Sąjunga turi raginti, kad būtų įmamas, bendraujama konstruktyviai su opozicija ir kad e, taip pat būtų dirbama tam, kad stiprinama būtų demokratija ir kad būtų galima užtikrinti taikius procesus Zambijoje. Pone Grapinė, vieną minutę prašom. Labai ačiū, gerbiama pirmininkė. Gerbiama komisijos narė, e, padėtis Zambijoje e, turėtų būti mūsų dėmesio centre. E, reikia užtikrinti taikų konstruktyvų dialogą tarp visų pusių. Ir aš mačiau, lankiausi šioje šalyje ir mačiau, kaip žmonės gyvena skurde, kaip jie vos suduria galas su galu. Ir mes, ES, turėtume skatinti demokratijos procesus ir nepamirškime taip pat, kad Zambijoje galioja mirties bausmė, tai yra ne priimtina. E, konfliktai Zambijoje gali kilti dėl to, kad yra labai ribojama žodžio išraikos laisvė ir aš e, paremsiu rezoliuciją. Ponas Marijas. Dėkuoju, pirmininkė. E, E, Zambija yra varginga Afrikos šalis, kurioje yra daug problemų. Tas problemas dar pagilina živ ir AIDS e, epidemija. E, ryšiai tarp vyriausybės ir opozicijos aiškiai yra veikiami įvairių nestarimų ir ne vienodo požiūrio į tai, kas įvyko iš tikrųjų per 16 metų rinkimus. Ponas Ičilema, opozicijos lyderis, yra sulaikytas ir dabar jo gyvybei kilo pavojus. Atrodo labai sunku vyriausybė ir opozicijai pasiekti susitarimą. Manau, kad ES ir komisija turi suvaidinti svarbu vaidmenį siekdama atkurti ramybę taiką. Uh, toje šalyje ir visame regione ir reikia iškoti sprendimų. Didžiausia problema Zambijoje yra skurdas. Aš e, manau, kad tai turėtų būti atspirties taškas mums galvant, kaip padėti išspręsti tai šaliai skirtumus ir nesutarimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar galima būti kaltinamu išdavystė, jeigu blokavai prezidentinį kortežą. Aš manau, kad Zambijoje, taip matome, kad Zambijoje tai yra įmanoma. Hakaindė Hikilema, prezidento opozi... priešininkas, buvo areštuotas, kaip ir penki kiti jo kolegos. ir daugelis jo rėmėjų negavo galimybės jie aplankyti kalėjime. Daug žmonių minėjo tai, kad yra didžiuliai skirtumai, buvo didžiulių pažeidimų, atsiprašau, prieš rinkimų metu. Ir tai rodo, kad opozicija visiškai teisingai atskleidė tuos pažeidimus. Ir aišku, nebuvo galima prižiūrėti ir stebėti paskut... galutinių rezultatų, kai buvo nusiusta rinkimų stebėjimo uh, misiją į regionius centrus. Aš norėčiau paraginti, kad Hakaidė Hišelema ir jo rėmėjai būtų išlaisvinti ir taip pat, kad būtų užkirstas kelias mirties bausmės naudojimui. Kankinimai, netinkamas elgesys politiniais sumetimais nėra priimtina nieko met. Labai svarbu, kad taip pat būtų nusiusta ir ES misija į šią šalį. Ponas Polčiak, vieną minutę. Ačiū sutiktą žodį. Noriu pirmiausiai padėkoti rezoliucijos e, autoriams, nes e, jie atkreipė dėmesį į tai, kad šalis iš tiesų nėra padariusi tikros pažangos. Vertinant prezidentų rinkimų rezultatus, galime rasti įrodymų, kad jie vyko ne visiškai sąžiningai Pozicijos vadovo padėjėjų kankinimas yra visiškai nepriimtinas dalykas. Zambija dabar laiko tam tikrą egzaminą savo teismų sistemos nepriklausomumo ir nešališkumo. Turime atidžiai stebėti šį teismo procesą, siekti, kad jis vyktų sąžiningai ir e, dėti visas pastangas, kad Zambija nenuklystų nuo pažangos kelio. Ačiū. Prašau komisijos narį dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, labai džiaugiuosi galėdama pasisakyti vyriausiosios įgaliotinės vicepirmininkės ponios Mogerinė vardu. Dėkoju už savo laikės diskusijas apie įvykius Zambijoje. Tikrai turime tam skirti dėmesio. ES labai vertina partnerystę su Zambija. Didžiuojamės savo didžiuliu indėliu į šalies plėtrą ir esame pasiryžę ir toliau išlikti svarbiu partneriu. ES taip pat supranta, kad šaliai tenka nemažai iššūkių ir remia ambicingus ekonominius valdymo reformos tikslus. Tikriausiai prisimenate, kad ES buvo įsitraukusi į ES rinkimų misijos e, siuntimą ir Cecilija Kengi buvo e, tos misijos vadovė, dėkojame jai už atliktą darbą. Mes pasisakome už rekomendacijų įgyvendinimą, ypatingai reaguojant į tas problemas, kurios yra susijusios su žodžio laisvė ir būrimosi laisvė. Zambija tradiciškai buvo taiki ir demokratiška tauta. Šalia kaiminystėje turinti labai daug sudėtingų kaiminių valstybių, kur dažnai pažeidinėjimo žmogaus teisės. Taigi labai neramu dėl to, kad Zambijos uh, demokratinė trajektorija iškilo grėsmė, ypatingai po to, kai 16 metais rūpiučio mėnesį vyko labai ginčytini rinkimai ir tuo metu šalis susiskaldė. Opozicijos lyderis Hakaindė Hišilema balandžio 11 dieną buvo sulaikytas ir išaugo politinė įtampa šalyje, ES skubiai tai sureagavo kreipdamas į visas šalis, kviesdama susilaikyti nuo agresijos ir netinkamų veiksmų. ES kartu su ES valstybėmis narėmis ir toliau siūs stiprų signalą tiek vyriausybei, tiek opozicijai, kad jie suvaidintų konstruktyvų vaidmenį ir įsitrauktų į dialogą, kad būtų atkurtas pasitikėjimas ir būtų sukurta įtraukianti politinė aplinka. Kalbant apie teismą prieš poną Hichilemą, e, tai e, ES kreipėsi į Zambiją tam, kad būtų užtikrintas skaidrumas, teisingumas, kad būtų jam surinktas sąžiningas teismas, laikantis tarptautinių žmogaus teisų nuostatų, kad Zambijos institucijos būtų atskaitingos. Labai svarbu užtikrinti demokratiją ir politinį stabilumą. ES ir toliau bendraus su Zambijos partneriais visomis diplomatinėmis priemonėmis, įvairiais ligmenimis tam, kad uh, būtų prisimta atsakomybė, kad išmintingai elgtųsi visos šalis, kad būtų išvengta kuo galima daugiau, kuo gal, kuo galima daugiau žalos demokratiniai Zambijos sistemai. Ačiū komisijos nariai. Mėly kolegos, baigėme diskusijas.